vartoti protingai. Mums nereikia mašinų, kuri paprasčiausiai pasakytų mums, į kurią pusę važiuoti. Tikrai protingai reikia naudoti tokias intelektinės transporto sistemas. Kartoju tą. Diskusijos šiuo klausimu baigėsi, o balsuosime dėl jo rytoj vidudienį. Kitas klausimas. E, dirks terks pranešimas į uostus įplaukiantiems ir iš išplaukiantiems laivams taikomi pranešimo formalumai. Suteikiu žodį pranešėjai keturioms minutėms. Ačiū labai pirmininkė. Kai konteineris e, vilkikų iš Dan, Dansigo į Antverpeną važiuoja, tai aišku, tų formalumų pildyti nereikia. Tačiau, jei, jei plaukia laivas neveždamas jokių konteinerių, tuomet e, tie pranešimo formalumai yra taikomi. Tačiau aš manau, kad reikėtų šios dalykus kiek kitaip reguliuoti. Noriu padėkoti pirmiausia, aišku, tarybai ir komisijai, nes mums pavyko pasiekti labai gerą susitarimą. Sutarėme dėl administracinių procedūrų supaprastinimo elektroniniu būdu keičiamasi duomenimis bus ir duomenis apdoros vienas centras. Taigi visi duomenys bus susijęti, visi kompiuteriai bus susijęti ir tai tokiu būdu sumažės administracinė našta visiems ES uostams. Tiesa, dar nėra numatyti numatytos procedūros, kaip bus elgiamasi tais atvejais, kai mūsų laivai pasieks trečiųjų šalių uostus su kroviniais ar tokiais atvejais e, jūrų ir vidaus vandenų laivams reikėtų numatyti vieningas taisyklės ar ne. Tiesa, mes susita, susitarėme dėl bendros vienos bendravimo komunikavimo kalbos, tai bus anglų kalba. Tiesa, taryba e, iš pradžių nenorėjo nieko girdėti apie šį pasiūlymą, o direktyvoje yra parašyta, kad valstybės narės tenksis naudotis e, abiems šalims arba visoms šalims priimtina kalba. Aš tikiuosi, kad iš ties mums pavyks pasiekti, kad bus naudojamasi tik anglų kalba. Kalbant apie lotsmanus, ir e, apie išimtis jiems komisija pateikė savo išaiškinimą ir aš tikiuosi, kad mums pavyks parengti bendrąjį europinį pagrindą. Taip pat mums pavyko paskatinti tarybą nedelisti, nes taryba norėjo dar laiko. Turime prisiminti 2005 Kitus metus, kai ši direktyva turėjo įsigalioti, dėja mums nepavyko susitarti po pirmojo svarstymo metu, tačiau tikiuosi, kad pavyks susitarti dabar. Ši direktyva yra labai svarbi e, vidaus vandenų ir jūrų transportui labai svarbi siekiant sukurti tvarę transporto sistemą ir um, tinkamai organizuoti laivybą pajūriuose. Tarybai visada sunku priimti kai kuriuos sprendimus ir dabar taryba norėtų, kad ši direktyva įsigaliotų vėliau. Tiesa, turiu pasakyti, kad kai kuriuos dalykus turėtume tiesiog um, nuspręsti anksčiau. Turiu pasakyti, kad mane piktina tarybos pozicija, ponia pirmininkė. Aš tikiuosi, kad tą europinį atsakymą mums pavyks rasti kuo greičiau. Noriu paprašyti visų kolegų paramos. Ačiū dabar sutikėme žodį komisijos atstovui ponui Kalasui. Pone pirmininkė, garbingi parlamento nariai, visų pirma, dėkoju pranešėjai, ponui Dirkui Starksui, už jo pastangas rengiant pranešimą, rengiant direktyvą dėl bendrijos valstybių narių uostus įplaukiantis ir išplaukiantis laivams taikomų pranešimų formalumų. Ši direktyva supaprastina administracinius formalumus laivybą ir sumažina išlaidas tiek operatoriams, tiek vartotojams. Ir taip daromas e, laivyba tampa patrauklesnė. Be to norime, siekime sukurti bendrą Europos jūrų erdvę be kliučių su įvairiomis pasiekmėmis pasiekmėmis ES ekonomikai. Iš tikrųjų, jūrų transportas yra, jam taikomas įvairios administracinės procedūros, nors laivai plaukioja tik tai tarp ES uostų ir e, perveža tik tai vidaus prekes. Ir pas, pasiekmė yra ta, kad e, vidinis ES jūrų transportas susiduria su nepa, nepateisinamais papildomais administraciniais e, kaštais. Svarbus klausimas buvo tas, ta galutinė data, nuo kada būtų taikomas elektroninis duomenų perdavimas buvo taikom, siūloma data 2015 metų birželio mėno. Mes priemėme šį pasiūlymą ir komisija yra pasirengusi svarstyti poreikį e, teikti išlygas, atleidimo nuo laivių bėgybos sertifikato išlaidas, išlygas ir komisija pateiks savo analizės rezultatus kitoms institucijoms ir pasiūlys e, E, ką galima būtų padaryti. Komisija taip pat pateiks savo nuomonę apie kitos, e, kitas problemas, pavyzdžiui, vidaus e, maršrutus, taip pat santykius su maršrutais įplaukiančiais į kitus trečių šalių uostus ir taip toliau. Galų galę komisija pritarė kompromisui, kurį pasiekė ponas Tarksas ir tarybos pirmininkaujančios šalies atstovai. Tai yra geras e, kompromisas, pagristas bendrais e, principais, kuriais buvo pagristas ir komisijos pasiūlymas. Ačiū, ponia Kalosai. Toliau sutikėme žodį ponui Grandės Paskal. E, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė, ačiū, ponia Kalasai. Ši direktyva yra susijusi su pranešimų formalumais, kai laivai įplaukia ir išplaukia iš uostų. Ši direktyva skatins jūrų transportą trumpose distancijose ir tai reikštų, kad būtų galima supaprastinti formalumus, administracinius reikalavimus, kurie taikomi laivams vežantiems prekes. Bus vykdomas pakartotinos inspekcijos. Aš noriu padėkoti poną Starksą atlikus šį darbą, jo požiūris buvo labai protingas, kaip šelnis pranešėjas. Aš jaučiuosi patenkintas, kad buvo atsižvelgta ir mano pasiūlymus. Pats procesas buvo gana ilgas, tačiau mums pavyko pamažu pasiekti susitarimą. Po patvirtinimo šio dokumento transporto komitete ir galų gale pasiekime susitarimą tarp trijų institucijų. Susitarimas apima labai svarbius aspektus apie kuriuos pakalbėjo pranešėjas ir ponas Kalasas, man atrodo, kad kompromisas pasiektas dėl kalbos naudojimo, dėl e, įsigaliojimo datos yra subalansuoti sprendimai. Man atrodo, kad padirbėta puikiai, noriu pasveikinti poną Sterksą ir manau, kad pavyko pasiekti komisijos užsibrieštų tikslų. Todėl noriu visiems padėkoti už prisidėjimą prie susitarimo tarp trijų institucijų. Ačiū, kolega. Dabar tol... Žodis poniai Debarai Sarakijani, dvi minutės. Grazie, prezidente. Ringrazio relatore Sterks. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Sterksui. Jis atliko puikų darbą rengdamas šį pranešimą. E, norima e, laivininkystės sektorija užtikrinti didesnę judėjimo laisvę. Aš sutinku su direktyvos tikslais. Tai yra, kad prekių pervežimas Europos Sąjungoje turi būti mažiau varžomas, nereikia taikyti tiek formalumų, kiek dabar. Ir reikia, kad skirtingos tarnybos bendradarbiautų tarpusavėje, bet reikia ir e, taikyti naujas sistemas ir supaprasnimo principus. Tai užtikrins geresnę, e, geresnį funkcionavimą vidaus erdvės. E, ir užtikrins optimalų jūros kelių panaudojimą pervežant, e, perplukdant e, prekes. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti geresnę sąveiką, nes kol kas laivais pervežama labai nedaug prekių. Reikia taip pat dėkti elektroninės sistemas kaip galima greičiau, kad būtų galima keistis informaciją skubiai be uždėlsimo. Taip pat reikia užtikrinti bendrą administracinį supaprastinimą. Elektroninė informacija ne visuomet yra labai veiksminga ir jos nepakaks, jeigu sistemos nebus uh, saveikios. Dėl bendros kalbos naudojimo tai būtų naudinga laivininkystiai ir, man atrodo, užtikrins paprastesnę komunikaciją ir leis išvengti administracinių dėlsimų. Dėkoju, o dabar suteiksiu žodį ponui Beset. Pusantrai minutė. Dėkoju, pirmininkė. Dėl paties pavadinimo šio pranešimo, kurį parengė e, Dirkas Terksas. Šiame pavadinime yra paslėptas iššūkis, kuris yra kur kas gilesnis negu administracinis ir techninis pagrindas. Kalbam apie labai svarbę politikos sritį, ypatingai svarbę, kuri leistų užtikrinti didesnį konkurencingumą ir veiksmingumą jūrų transporto sektorėje. Tai yra ateities sektorius ir kalbame apie vieną iš geriausių transporto rūšių, jeigu norime apsaugoti gamtą. Ponas Terksas parengė puikų pranešimą, aišku, prisidėjo ir šešėliniai pranešėjai ir mes pasiekėme labai neblogą rezultatą, pasiekėme savo tikslų. Patvirtintus direktyvą prekės pervežamos e, jūro bus, ta veikla bus geriau koordinuojama, supaprastinta ir e, dėl to reikėtų paremti visiškai šį pranešimą balsuojant. Na, galbūt mes e, norėjome griežtesnių formuluočių dėl įgyvendinimo, aktyvesnio požiūrio E, ieškant sustarimo dėl bendros vienos kalbo. Tačiau su taryba pasiektas kompromisas ir mes esame dėl to labai patenkinti ir visiškai remiame šį pranešimą. Ačiū. Dėkuoju, ponė Besė. Dabar suteiksiu žodį dviems minutėms ponui Piteriui Vandalenui. Ačiū. Pirmininkė, turiu pasakyti, kad šis puikus kolegos Terks pranešimas rodo, kad e, Europos laivybos rinka taps konkretesnė, nes patys formalumai supaprastės. Komisija skirtingai akcentavo savo pasiūlymą. Ji siekia supaprastintos muitinės e, procedūros, tačiau aš manau, kad komisija pateikė tokį pasiūlymą, kurį bus įmanoma įgyvendinti. Kalbant apie išimtis lotsmanams, turiu pasakyti, kad konkurencija tarp įvairių lotsmanų taps e, sažiningesnė, o bus užtikrinama ta pati paslaugų kokybė. Kolega jau minėjo, kad transporto komitetas reikalauja, kad būtų komunikuojama bendra viena kalba. Turime siekti bendrijos standartų, turime siekti bendros kalbos. Tai yra pirmasis e, tikslas, tiesa, jis yra kuklus, kol e, nėra aukų, kol e, įvyksta vis dar laivų susidūrimai tai turime prisiminti, kad tai vyksta todėl, kad kalbame skirtingomis kalbomis. Reikia vienos kalbos, reikia anglų kalbos, tik tada bus įmanoma pažanga. Ačiū toliau pusantros minutės, ponas Dominik Pikė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti nuoširdžiai ponui Sterksui už nudirbtą darbą, noriu pasveikinti jį darybų rezultatais. Tekstas pateiktas balsavimui yra labai svarbus žingsnis siekiant Europos jūrų erdvės be sienų ir tai prisidės prie jūrų transporto konkurencingumo didinimo. Bus sukurta papildoma pridėtinė vertė krizės metu. Tai taip pat skatins e, transporto rūšį, kuri yra gana ekologiška. E, rezultatas atitinka komisijos siekius sumažinti formalus, stiprinti derinimą ir palengvinti keitimas informaciją, panaudojant internetą. Kai dėl delikataus kalbos klausimo, aš manau, kad kompromisas yra protingas sprendimas, siekiama paskatinti bendravimą, neprimenant vienos kalbos reikalavimo, nors viena kalba būtų siūloma kaip bendra, na ir nors ir neatsižvelgta į vairias specifines charakteristikas, pavyzdžiui, apie tam tikrų vietinių kalbų e, galima nukentėjimą. Aš manau, kad teksto prieimimas pirmojų svarstymų pas pradės e, greitai tas priemonės pritaikyti. Ačiū ponui Rikė. Toliau spontaniškų pasisakymų procedūra ir suteikiame žodį pirmiausia poniai Tikau. Ačiū pirmininkė. Direktyva dėl į uostus įplaukianėms arba išplaukianėms laivams taikomų pranešimų formalumų E, tai supaprastina tuos formalumus, numato duomenų keitimąsi ir vieno langelio principo įvedimą jūrų transporto srityje. Taip pat supaprastintas procedūras pavojingoms plekiams. Šios direktyvos įgyvenimui reikia gero bendradarbiavimo tarp įvairiausių institucijų. Komisija parlamentui pateiks ataskaitas e, iki kitų metų pabaigos apie supaprastinimo mastą, pagal šią direktyvą. Komisija tokiu būdu nustatys, kokiu mastu upių informacinė sistema atitinka SafeCNet platformą, tai yra elektroninė duomenų apsikeitimo sistema, kuri naudojama šios direktyvos įgyvendinimui. Kad bendravimas būtų geresnis, devintame pakeitime rekomenduojama panaudoti 14 Solas konvencijos taisyklę, kuri numato kad anglų kalba būtų naudojama kaip darbo kalba. Ačiū. Ačiū. Toliau pane Meisner. Prezident. Pane pirmininkė, panas komisijos nariai kalbėjo apie Europos jūrų erdves be sienų. Manau, kad tokia erdvė mums yra reikalinga ir šio dokumento prieimimas yra žingsnis gerą linkmę. 95 procentai viso eksporto yra transportuojama jūrų transportu ir daug mūsų prekių taip pat transportuojama vidaus um, vandenų keliais. Taigi, um, manau, kad uh, šis um, administracinių procedūrų supaprastinimas yra itin svarbus. Man labai gaila, kad e, ponas Terks nepasiekė dviejų dalykų, kurie man buvo ypatingai svarbus. Pirmiausia, kad e, būtų protinga supaprastinti keitimas informaciją tarp lotsmanų. Ir kitas dalykas, manau, kad tikrai būtų buvę protinga pasirinkti anglų kalbą. Negalime leisti, kad ir toliau vyktų nelaimingi atsitikimai, atsitikimai vien todėl, kad įvairūs lotsmanai e, ar laivų kapitonai kalba skirtingomis kalbomis. Manau, kad toka, toks reikalavimas būtų buvęs protingas šiame kontekste. Ačiū. ačiū now... Labai ačiū. Toliau suteikiu žodį komisijos nariui, o po to pranešėjai. Prašom. Gerbėjim parlamento nariai, labai ačiū už jūsų pasisakymus ir jų vieningą pritarimą šiam pasiūlymui. Man labai malonu, kad taip yra, tai labai svarbus žingsnis į priekį. Tačiau taip pat dar turėsime žengti dar didesnį žingsnį, kurdami bendrą jūrų laivybos erdvę ir dar susidursime su daug daugiau sunkumų, kai kalbėsime apie muitų formulumus. Dabar kalbame apie šios formulumus, kurie yra labai svarbus, tačiau yra ir kitų. Tačiau aš, aišku, prašau ir jūsų pritarimo tam, kai svartysime muitinių formalumus, kurie yra kur kas, e, daug, kur, kur kas sudėtingesni ir prieštaringesni. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis ponui Sterksui, parlamento pranešėjai. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms prisidėjusiems prie šio dokumento rengimo. Noriu padėkoti ir šiandien mintis išsakiusiems kolegoms. Komisijos narys šiandien kaip tik kalbėjo apie tai, kas kliūva šiame dokumente, tai yra muitinės sistemos nereikėtų muitinės sistemų ir muitinės formalumų atskirti nuo uostų formalumų. Manau, kad e, šios dvi sritys turėtų būti derinamos ir tai yra didžioji užduotis jums, ponia komisijos nary. Tiesa, lotsmanų e, veiklos reguliavimas taip pat yra svarbus. Svarbus ryšys ir su laivais, uostais ir sausumą. Mes e, siekiame, kad mūsų uostai veiktų gerai ir tam, aišku, reikalingos ir vienodos taisyklės. Kitas klausimas - vidaus vandenų transportas. Iškyla klausimas, ar tinkamai užtikrinama šis transportas, ar jis yra patogus. Na ir pagaliau dėl kalbos, taip noriu pasakyti, kad būtent anglų kalba turėtų tapti ta bendroji kalba. Aš puikiai suprantu, kad kai kurios šalis labai jautriai reaguoja į šį klausimą. Aš pats esu kilęs iš tokios šalies, kur kalbos vartojimui yra skiriamas didelis dėmesys. Tačiau Aišku, labai džiaugiuosi, kad šiame Babelio bokšte tikrai kalbama visomis kalbomis, tačiau manau, kad ypač laivybos atveju neturėtume remtis emocijomis, turėtume kalbėti dalykiškai, todėl turėtume žengti dar vieną prie, žingsnį į priekį. Ir svarbu ir užmėgsti tinkamus santykius su tarptautinė jūrų organizacija. Taip pat Vienas kolega kalbėjo, kad kalbų vartojimas yra labai svarbus aspektas, tačiau pagalvokime ir apie pačius laivuose dirbančius žmonės. Taip pat nepamirškime ir ekologinių standartų. Ačiū labai, ponia komisijos nariai. Linkiu Jums drąsos, e, spartos ir sėkmės e, rengiant ir priimant šį dokumentą. Balsuosime rytoj dėl šio klausimo 12 val. Kitas darbo tvarkės klausimas